aussi. Normalement, c'est oui. 5h15, non Oui. Euh... Ok. Bonsoir, chers collègues. Gerbiami kolegos, sveiki, jums leidus pradėkime posėdį. Aš jau dešimt metų dirbu Europos parlamente ir noriu pasakyti e, moterų komitet komitete tiek daug žmonių, kaip šiandien nėra buvę salėje, salėse, kur dirbame. Dabar skelbiu posėdį darytą, sveikinu visus susirinkusius įsteigiamą į posėdį. Norėčiau e, pristatyti, kaip vyks rinkimai. Pirmiausiai rinksime pirmininkę ir paskui pirmąjį vicepirmininką, noriu pasakyti, kad per šį posėdį nėra verčiama į maltiečių kalbą. Pone von Štork nori pasisakyti. Labai ačiū Norėčiau dėl rinkimų procedūros paklausti kitų frakcijų koordinatoriam, dėl koordinatorių. E, jeigu bandysime laikytis, ar bandysime laikytis dehon sistemos, ir e, galbūt slaptas balsavimas bus prašomas dėl vienos pozicijos Mes nenorime dabar čia kalbėti apie kažkokius e, ideologinius skirtimus, bet e, kalbame apie demokratiją, kad kiekviena frakcija galėtų savo nuomonę išreikšti demokratiškai pagal dehon sistemą. Ir norėčiau kreiptis į koordinatorius ir paklausti, ar jie laikysis to demokratinio principo ar ne. Labai ačiū, ponė Panštoch. Nemanau, kad dabar galėtume pradėti diskusijas, turime tęsti posėdį, bet, kaip jūs sakėte, kandidatas ar kandidatai, kurie yra pasiūlyti, yra parinkti pagal Dehon sistemą ir tikėtis, kad laikysimės e, šios sistemos, Dehon sistemos ir per šitą posėdį. Šio E, posėdžio tikslas yra išrinkti pirmininkę ir vicepirmininkus, keturis daugiausiai, pagal e, darbo tvarkos taisyklės. Po rinkimų patvirtinsime posėdžių mūsų komiteto kalendorių šiems metams, taip pat e, lingvistinį profilį ir paskui pirmininkė nauja išrinkta e, pristatys e, naujienas. Ne visi tikrieji nariai dalyvauja posėdėje šiandien ir norėčiau Jums pasakyti, kad yra keletas pakaitinių narių, kurie pakeis e, tikruosius narius. Ildiko Galpelts, Konstantz Lekrip, Aldor Dery, Sabin Ferhajen, Monika Holmeier, ponė Lara Komi, Viljana Borzan, ponė Marita Ulskok, ponas Markas Tarabela, Bilbao Barandika, ponė Intvelt ir ponas Stefan Ek. Norėčiau pasakyti, kad e, frakcijos, e, jeigu nori kokiu nors pakeitimu dar, e, man apie tai pranešti prieš pradedant balsuoti. Administracija parengė visus sąrašus narių, kurie dalyvauja Tam, kad mūsų balsavimas galiotų, reikia pasižiūrėti, ar yra kvorumas. E, kvorumas yra ketvirtis narių. Mažiausiai devyni nariai turi dalyvauti posėdėje, kad jis, jo rezultatai būtų galiojantis prieš pereinant prie rinkimų e, turėtume pasitikrinti, ar veikia elektroninio balsavimo aparatai. Taip, jeigu nebus kitų kandidatų, negu kad pasiūlyti, e, bus balsuojama plojant, ne elektroniniu būdu. Ir e, į pirmininko postą turime vieną kandidatę, yra čia Garcia Perez, socialistų frakcijos vardu. A, socialistai ją pas, pasiūlė, ar kas nors turi kitų pasiūlymų dėl pirmininko ar pirmininkės, ne, tai tuomet plojimais pritarkime. Sveikinu, ponia Garcia Perez su kuria tu dirbame jau dešimt metų, man labai malonu pakviesti ją į tribūną, į salės priekį. Prašom. Bueno, queridas eh, kolegas. Uh, e, uh, e, brangus kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pasitikėjimą. E, mūsų laukia labai rimti, svarbus darbai per visą mūsų kadenciją ir tikiuosi, kad darbas, bendradarbiavimas su visais kolegomis komitete E, bus mūsų bendras tikslas e, įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę, dėl to mūsų laukia daugybė darbo ir tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai dirbti, jums e, bendradarbiaujant, taip pat reikės ir kantrybės, nes pradžioje pirmiausia reiks priprasti prie darbo ritmo mūsų komitete. O dabar pereisime prie vicepirmininkų rinkimo. Dar pakartosiu pakaitinių e, narių pavadės, jau kokiu nors pakeitimu yra, tai pasakyti, Galpelts EPP, Legrip, Deli, Verheyen ir Anna Holmeyer. Anglera Komi. Atsiprašau, jeigu ne visiškai teisingai ištariau pavardės, bet tikrai e, išmoksiu ir tikiuosi, kad ateityje geriau ištarti pavardės socialistai. Dančila. Marita Ulskok ir Markas Tarabela. Alde. Bilbao Barandika. Solfinveld. Gue. Stefan Eck. Jeigu kitų pakeitimų nėra, tai pereisime prie e, pirmos e, vicepirmininkės rinkimų. Reikia, e, tikimės, kad yra kvorumas, kaip ir pradžioje. Pirmas kandidatas EPP. Kandidatė yra ponia Matera. Jeigu nėra kitų kandidatų, kandidatės ar kandidatų, kandidato į pirmo vicepirmininko postą. Taigi, plojimais patvirtiname pirmą vicepirmininkę, ponę Barbarą Materą. ponė Stor. Ačiū. Jau kartą klausiau ir norėčiau išgirti atsakymą. Ar koordinatoriai gali pasakyti, kad kai bus renkami keturi vicepirmininkai, bus laikomasi sistemos? Ar galiu sulaukti atsakymo į šį klausimą? bueno, no podemos entrar ahora a un debate al respecto de esta cuestión. Ne, galime dabar pradėti diskutuoti ir manau, kad turėtume balsuoti dėl vicepirmininkų pagal nustatytą tvarką. Ir jeigu kas nors turite kokiu nors pastabu, tai galima jas išsakyti, bet dabar balsuos, rinksime antrą vicepirmininką. E, Gue siūlo ponę Ines Cuber. Uh, Ji yra salėje. Ar dar kas nors gali pasiūlyti kitų kandidatų? Ne, tai plojimais e, išrenkame antrąją vicepirmininkę. Prašom sėsti, sako pirmininkė. Bueno, pues pasamos a la elección de la tercera. Dabar rinksime trečią vicepirmininkę. E, socialistų frakcija siūlo Vilija Blinkevičiūtė. Atsiprašau, sako pirmininkė. Jeigu nėra kitų kandidatų, plojimais e, sveikiname mūsų kolegę išrinktą trečiąją vicepirmininkę. Prašom sėstis priekyje salės. Muy bien, pues ahora. Puiku, dabar rinksime ketvirtąjį vicepirmininką ar vicepirmininkę. ECR frakcija pasiūlė ponę Pon Estork. Ponas Tarabela nori pasakyti. Norėčiau sureaguoti į ponios Vonstork klausimą gali būti, kad kažkas gali paprašyti slaptai balsuoti dėl vienos ar kitos kandidatūros. Dehonto sistema apie tai aiškiai kalba. Ir aš norėčiau, kad būtų balsuojama slaptai dėl Beatrice Foštom kaip ketvirtos vicepirmininkės. Kita kolegė. Mes. E, aš norėčiau išreikš, išreikšti neigiamą nusistatymą. Mes balsavome keturis kartus, niekas nepaprieštaravo, dabar staiga jūs prašote visiškai nepagristai pakeisti balsavimą. Manau, kad tokiu būdu mūsų kandidatė diskriminuojama ir tai prieštarauja e, elegancijos, diplomatijos e, e, taisyklėms ir principams. Pone Bilder, labai ačiū. Norėčiau pritarti prašymui balsuoti slaptai. Europos parlamente nariai turėtų teisę balsuoti taip, kaip nori. Ši kandidatūra sulaukė įvairių atsiliepimų ir mes galėtume gal balsuoti pakeldami rankas, nebūtinai slaptai. Bueno, el, el reglamento, el reglamento... Pagal darbo tvarkos taisyklės e, galima prašyti slaptuoti balsai ir jeigu šeši komiteto nariai pritarė tokiam prašymui, e, taip ir bus. Matau, kad dvi frakcijos E, prašo to ir nebepradėkime diskusijų, bet dabar apsispręsti turime, ar bus balsuojama slaptai ar ne. Jeigu visi kolegos turi savo korteles, ponė Sinanska. Norėčiau išreikšti dėlį nusistebėjimą. Mūsų komitetas kalba apie lygybę, lygybę tarp vyrų ir moterų, taip pat kalba apie lygias galimybės, o dabar diskriminuojame vieną narę nebalsuosime pagal tą pačią procedūrą kaip dėl kitų kandidatų. Tai yra absurdiška. Mes norime būti laisvi, norime balsuoti laisvai. Tai jeigu kas nors nori balsuoti laisvai, tai balsuokite e, atvirai prieš. Neleisiu diskusijoms įsisiubuoti. Noriu pasakyti, kad pagal darbo, darbo tvarkos teisiklės galima prašyti balsuoti slaptai, renkant į kandidatus į vicepirmininkus. Tai yra numatyta darbo tvarkos taisyklėse. O mes turime dabar balsuoti ir apsispręsti dėl to, ar balsuosime slaptai. Jeigu šeši nariai nori pritarti slaptam balsavimui, tai balsuosime slaptai. Kas už slaptą balsavimą? Daugiau negu šeši nariai už, taigi balsuosime slaptai ir tokiu būdu rinksime ketvirtąją vicepirmininkę. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes todas. Ar jau pasirengėte balsavimo korteles? Šia žalia spalva bus už ponios Estorka. Jeigu balsuosite baltų mygtukų, bus E, susilaikimas. Aš pamiršau savo kortelę kitame komitete. Ar galėtumėte priskaičiuoti mano balsą? Aš balsuosiu atvirai. Gerai, balsuojame. 130, Ramdamón Campúa, 31. Podemos cerrar. Eh, cerramos el voto. Balsavimas baigtas. Trylika už, septyniolika prieš, vienas susilaikė ponia Van Stork nebuvo išrinkta komiteto vicepirmininkė. Balsavimas dėl ketvirto vicepirmininko bus atidėtas iki mūsų kito posėdžio ir tikiuosi, kad bus iki to meto pateiktos naujos kandidatūros ir galėsime patvirtinti visą biuro sąstatą. O dabar pereikiame prie kito darbo tvarkės klausimo 2014 metų posėdžio tvarkaraštis jūs visiems buvo pateiktas pasiūlytas tvarkaraštis, ar tokiam tvarkaraščiui pritartumėte? Tvarkaraščiui pritarta. Kitas darbo tvarkės klausimas. Kalbų profilis. Ar turit kokių komentarų? kalbų profilis patvirtintas, o dabar pirmininkės pranešimai. ...2015 metų biudžetas turi būti patvirtintas nurodytų tvarkaraščių. Pakeitimus galite teikti iki Liepos 24 dienos. Žinoma, galima teikti pakeitimus ir anksčiau biudžetas bus tvirtinamas, dėl jo bus balsuojama rugsėjo trečią dieną. Taigi po vasaros. Taigi iki Liepos 24 dienos turite pateikti pakeitimus ir dėl to bus balsuojama komitete rugsėjo 3 dieną. Jeigu nėra jokių papildomų komentarų, tai norėčiau Jums padėkoti ir susitiksime per kitą komiteto posėdį.